prekybos galimybės. Labai ačiū už Jūsų dėmesį. Much, minister. Dėkoju ministrui. Yra šiuo klausimu rengiamos rezoliucijos. Diskusijos dabar baigtos, bus balsuojama rytoj 12 val. Kitas darbo tvarkės punktas yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl 2010 metų Islandijos pažangos ataskaitos. Now, I'm, I'm give... Taigi perėsime prie Islandijos klausimo. E, suteiksiu tarybai minutę laiko, kad galėtų pasikeisti tarybos atstovai. Is this a request for catch the eye? Is that what you're doing? Okay. 590. Okay. Uh, like I... Ar jūs prašėte pasisakyti spontaniškų pasisakymų metu? Gerai. Taigi, kaip sakiau, 2010 m. Islandijos pažangos ataskaita. Tarybos vardu ponė Giori, penkios minutės. Ačiū pirmininkė. Viselő hölgyek és urak! Igen, nagyra értékelem. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, gerbiami parlamento nariai. Par Europos parlamento konstruktyvų vaidmenį laikau labai svarbiu tiek savarankiškose darybose, tiek darybose dėl prisijungimo. Mūsų pirmininkaujančios valstybės vienas iš prioritetų yra, yra dėrybos su Islandija ir buvo jau suteiktas Islandijai kandidatės statusas. Pirmasis ministrų sustikimas vyks, vyko e, 2010 m. Liepos 27 d. gruodžio mėnesį e, pradėtas m, patikros e, procesas. Pažangos ataskaitos mums le, suteikia progą įvertinti pasiektus rezultatus ir dėrėtis dėl paskirų skyrių. Yra kai kurios itin svarbios sritys. Jas norit kreipti dėmesį. Taip pat ir e, jūsų dokumente apie tai kalbama. Pažangos ataskaitoje yra teigiama, kad Islandija atitinka kriterijus nepaisant ekonominės ir finansų krizės, kuri labai sunkiai smogė šaliai. Tikimės, kad Islandija vis tiek imsis visų reikalingų priemonių, kad um, būtų saugot atitiks, atitiktis kriterijams. 2010 m. gruodžio 10 d. taryba konstatavo, kad šalis jau ilgą laiką e, turi stabilės institucijas, palaiko puikius ryšius su ES Taip pat e, jau gerai pasirengusi akį, e, priimti akį, e, teisinį, teisinę bazę ir čia veikia gera ekonominė infrastruktūra, o taip pat taryba primena tai, kad tarybų tikslas yra pasiekti, kad Islandija visiškai pripažintų Europos um, Sąjungos pasiektus um, rezultatus ir privalumus. Viskas priklausys nuo to, ar Islandija pripažįsta 2010 m. birželio 17 dienos tarybos e, išvadas ir atsižvelgs į tai, kas juose sakoma, bei imsis atitinkamų veiksmų. Ir toliau e, išsaugosime ekonominės, Europos ekonominės erdvės susitarimą su Islandija. Taryba ragina Islandiją toliau tęsti pradėtus darbus, o parlamento rezoliucija labai puikiai nupiešia bendrą vaizdą bei užduot, užsimena apie užduotis, kurias dar reikia įvykdyti. Mes puikiai suprantame savo įsipareigojimus, e, turime laikytis atvirai tiek ES, tiek Islandijos piliečių atžvilgių. Ir dar atkreipsiu dėmesį į tai, kad e, Vengrija, kaip pirmininkaujantį valstybę, mano, jog reikia dar daug ką nuveikti. Savame suprantama, kad e, tikimės visų valstybių narių, komisijos ir parlamento paramos šiame procese. Turime išlaikyti tą patį pagreitį ir dar per šį pusmetį paskatinti mm, prisijungimo procesą. Aš esu įsitikinusi, kad tai bus sėkmės istorija ir kad ši šalis prisijungusi prie ES e, pajus visus ekonominius ir kitus pranašumus. Mums reikia stiprios Europos ir kiekviena valstybė narė prisijungusi yra svarbi. Ačiū Europos komisijos vardu komisijos narys Fiulė. Ačiū pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai diskusiją apie Islandiją ir kitus e, stojimo proceso žingsnius yra labai svarbi ir vyksta tinkamu laiku. Norėčiau padėkoti parlamentui už jo paramą Islandijos narystį ir pasveikinti e, pranešėją pona Preda parengus kokybišką pranešimą. Europos parlamento rezoliucija, kuri dabar yra diskutuojama, labai naudingai prisideda prie šio proceso. Jie ja, ir Islandijai yra pasiunčiamas tinkamas signalas. E, vyksta Islandijos e, vertinimas, vertinama, kaip jį laikosi Aki komuniter, vyksta patikros procesas. Nuo 2010 m. lapkričio buvo aptarti 24 dėrybiniai skyriai, įvyko 23 dvišaliai susitikimai ir baigta tartis dėl žuvininkų įvairių sektorių, skaitant žuvininkystę, žemės ūkį, aplinkosaugą, regionę politiką ir finansinės paslaugas. Patikra yra svarbus techninis procesas ir susitikimų metu jau buvo įvardyti jautrus klausimai ir iššūkiai svarbiose skyriuose, pavyzdžiui, žemės ūkija, aplinkos ir žuvininkystės skyriuje. Dėryb, šis dėrybų etapas baigsis iki birželio mėnesio. Galiu patvirtinti, kad Tikimės, jog faktinės dėrybos prasidės baigiantis Vengrijos pirmininkavimui, bus pradėtos dėrybos dėl tam tikrų skyrių ir ta stojimo konferencija yra numatyta birželio 27 dieną. Šis um, mūsų darbų grafikas yra ambicingas, bet realus, nes visos šalis yra pasirengusios dirbti. Komisija yra pasirengusi atsižvelgti į Islandijos specifiką ir lūkesčius. E, vadovaudamasi dabartiniu požiūriu įstojimo dėrybas ir visiškai e, apsaugodama sąjungos principus ir taisyklės. Taigi mes e, siekiame dirbti atvirai ir konstruktyviai, kad rastume tokių sprendimų, kurie būtų priimtini abiems šalims ir kurie atspindėtų jau dabar vykstantį glaudų ES ir Islandijos institucijų bendradarbiavimą kaip ir stojant kitoms šalims ir dabar nemanome, kad tas procesas visą laiką bus lengvas. Tačiau su Islandija darbas vyksta sėkmingai. Kalbant apie Ice Save, apie kurį kalbama ir jūsų rezoliucijoje, Komisija norėtų, kad šis klausimas būtų išspręstas greitai ir kad būtų atsižvelgta į visų susijusių šalių interesus. Dėl ekonomikos, turiu pasakyti, kad Islandijos bankininkystės ir fiskalinė konsolidacija įgyvendinant Tarptautinio valiutos fondo programą įvykdoma tikrai įspūdingai. Ta prisiderinimo e, programa vyksta pagal grafiką ir vyriausybė yra pasirengusi siekti tolesnės konsolidacijos. E, skolos restruktūrizavimas padės e, sustiprinti ekonomikos atsigavimą. Taip pat e, vyriausybė siekia palaipsniui panaikinti kapitalo kontrolę. Tai sukurs geresnės verslo sąlygas. Norėčiau trumpai paminėti e, stojimo paramos priemonę. Priemonės, kurias mes įgyvendiname. Yra numatyta skirti 28 milijonus eurų. Jie bus skirti per artimiausius trejus metus ir skirti paremti, stiprinti administracinių gebėjimų kūrimą, stiprinimą ir padėti pasirenkti Islandijai valdyti struktūrinius fondus. E, yra 2011 metais jau buvo padaryta gera pažanga rengiant nacionalinę pasirengimo narystiai programą. Yra įgyvendintos atlikti įvairūs darbai. Ir galiu pasakyti, kad e, pritariu, jog reikia renkti faktais grindžiamą diskusiją dėl įstojimo Europos Sąjungą. Ta diskusija gali padėti geriau suprasti ES politiką ir veiksmus ir išsklaidyti tam tikrus mitus. Ir labai džiaugiuosi, kad Islandijos institucijos jau pradėjo aktyvę komunikacijos veiklą. Mūsų drąsina tai, kad Islandijoje viešoji nuomonė mm, daug palankiau vertina ES. Taip pat yra labiau remiamas stojimo procesas ir apskritai pagerėjo ES įvaizdis. Komisija tai pati savo ruoštų stiprina savo komunikacinę veiklą, informavimo veiklą. ES delegacija Reikjavikė veikia ir aktyviai dalyvauja mm, komunikavimo veikloje. Taip pat yra numatoma įsteigti ir ES infocentrą. Baigdamas galiu pasakyti, kad mm, dabar mm, beveik Pabaigus patikros procesą, nekantrai laukiu dėrybų pradžios. Ačiū. Ačiū. Toliau pasisakantis politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, pusantros minutės ponui Predai, EPP frakcija. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu e, pasidžiaugti bendradarbiavimu su komisija ir e, taryba rengiant šią rezoliuciją, kaip nusprendėme per devynius, prieš devynis mėnesius, kai pasisakėme dėl Islandijos prašymo priimti Europos Sąjungą, aptarėme keturis aspektus politinius kriterijus. Šią prasme, Islandija turi puikias demokratinės tradicijas, turime įvertinti šios šalies pažangą per pastarosius mėnesius, stiprinant teismų nepriklausomumą, dominuojančios teisingumo ministro, skiriant teisėjus panaikinimą ir taip pat svarbu, kad šios priemonės būtų įgyvendintos. Antra, ekonominiai kriterijai. Kaip Europos ekonominės erdvės narė Islandija jau vykdo daugelį e, kriterijų. Aš pritariu susitarimui dėl iSafe ir visuomenės nuomonės e, apklausos rodo, kad e, visuomenė tik yra linkusi pritarti E, ginčių sprendimui. Trečia, bendradarbiavimas aspektas yra svarbus. Islandijos įstojimas Europos Sąjunga yra unikali proga Europos Sąjungai sustiprinti savo buvimą e, Arkties regione. Na ir pagaliausiai viešoji nuomonė tai taip pat yra labai svarbi įstojimo procesui. Šią prasme, manau, kad turime raginti, eh, pasidžiaugti vyriausybės iniciatyva pradėti viešas diskusijas ir konsultuotis su suinteresuotomis šalimis, ypač kad visuomenės apklausos rodo e, didėjančią žmonių paramą stojimui Europos Sąjungą. Ačiū. Ačiū, toliau panas Sasoliai. Socialistų ir demokratų frakcija, dvi minutės. Ačiū. Rydienos balsavimas yra labai svarbus etapas, kuris Islandijos stojimą Europos Sąjungą priartins prie ES. Kaip sakė ponas Preda, Islandija yra padariusi puikią pažangą, stiprinant e, teisinę sistemą, įkūrė ypatingų tyrimų komitetą, kuris tirs procesus, kurių pasakoje žlugo Islandijos bankų sistema. Taip pat e, įkurtas bendras parlamentinis komitetas tarp ES ir Islandijos. Taip pat keliami klausimai dėl įstojimo į Eurozoną, Eurozoną. ICEI banko klausimas yra labai sudėtingas, dar neišspręstas, o referendumas įvyks šį šeštadienį. Ten Islandijos žmonės galės pareikšti savo nuomonę e, klausimo sprendimu. Nepaisant referendumo rezultatų, manau, kad e, šalis turi didžiulę demokratijos tradiciją ir e, Islandijos žmonės e, tikrai gana aktyviai dalyvauja dėrybų procese. Na ir Islandijos vyriausybė yra įsipareigojusi aiškinti savo piliečiams, kurie per pirmąjį referendumą nepritarė E, skolų gražinimų Junktinėje karalystėje ir e, Niderlandams. Manau, kad ES vaidmuo turi būti reikšti pagarbą be papildomo spaudimo, nes tai iššauktų savyginos reakciją. Kai dėl žuvinkystės ir žemės ūkio, tai manau, kad ES ir Islandija turi rasti geriausią sprendimą laikantis ES e, e, sutarties ir apsaugoti Islandijos ekonomiką, jos ypatingus bruožus. Islandijos stojimas į ES Europai reikš e, jos išsiplėtimą iki pat vos ne šiaurės ašigolio, o tai gali turėti džiulių, džiulės reikšmės mokslinė ekonominė prasme. Ir Tai rodo, kad ES vis dar turi mm, e, patrauklumą kitoms šalims. Ponas Galaheris. Malonu buvo išgirti iš komisaro, kad patikros procesas greitai jau baigsis. Islandija, kaip Europos ekonominės erdvės narė, turi pranašumų ir jau yra perėmusi nemenka teisino dalį. Ir Atrodo, kad 65 procentai Islandijos žmonių nori, kad tos darybos tęstusi. Aš pasinaudosiu savo padėtimi, e, kad galėčiau e, pasakyti Europos, e, Islandijos žmonėms, kad jie neperkelintų savo teisę likusių teisino dalių, kol nebus aišku, ką tai jiems reiškia. E, šiemet įvyks e, naujas tarpatlantinės e, asamblėjos sustikimas ir džiugu, kad atsirado tarpatlantinis forumas tarp ES ir Islandijos parlamento. Pirminkė turiu pasakyti, kad aš nusivylęs, kad pakrantės šalis Osle nesusitarė kovo pradžioje. Labai svarbu susitarti dėl žuvininkystės klausimų. E, dėl skumbrių žvejybos. Ačiū. Žaliųjų vardu panas Tarant, vieną minutę. E, Ačiū, pirmininkė. Nedidelė šalis ES visada sukelia didelį galvos skausmą, kai nori įstoti. Mm, taigi žuvininkystė, aplinka, aplinkos sauga yra sudėtingos rytis, bet manau, kad mes turime tokių problemų sprendimo receptą ir mes, manau, galime uh, šiltai priimti šią šalį, nes su mažomis šalimis reikia elgtis švelniai. Aš visada žaviuosi pono Tenoko požiūrių, politinių požiūrių į akį, į ES teisyną ir į tai, ką Islandija daro, ko nedaro. Tačiau turiu pasakyti, kad mano frakcija šiuo atveju prieštarauja pateiktiems pakeitimams ir labai prašau, kad pranešėjas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 mr president the ecr group fully supports icelandic accession. mūsų frakcija remia islandijos stojimą į europos sąjungą tačiau sprendimą turi priimti pati islandija surengusi referendumą. islandija yra nedidelė stabili demokratiška šalis nato ir europos tarybos narė. jos ekonomika priklauso nuo žuvininkystės tačiau islandija labai smarkiai nukentėjo nuo ekonominės krizės ir E, turbūt Islandija reikalaus nuolaidų, kad apsaugotų savo žuvininkystės e, sektorių įstojus į ES. Tai ES valstybėms narėms bus puikiai proga pareikalauti išsamesnės žuvininkystės e, ref, politikos reformos. Dėl banginių medžioklės aš prieštarauju šiam dalykui ir turiu pasakyti, kad toks reiškinys pasitaiko Europos Sąjungoje ir motivuojamas kultūrinėmis priežastimis. Ir Islandija turbūt taip pat sieks išlaikyti savo sektorių. Taip pat, manau, Islandija turėtų sugražinti pinigus Junktiniai karalystiai po ISA banko žlugimo. FD frakcijos vardu, panas Campbell. Pirmininkė, Balandžio pirmoji Junktinė karalystė vadinama kvailių diena ir žmonės džiaugiasi galėdami vieni kitus apgaudinėti. Taigi Islandija kitais, me, kai sakoma, kad Islandija kitais metais Europos, įstos Europos Sąjungą, aš manau, kad taip yra jokaujama kaip balandžio pirmą dieną, nes e, nemažai Islandijos gyventojų nori būti nepriklausomi ir tik, 24 proc, tik 64 procentai e, nori stoti. E, Taip pat Islandija nori, kad euras būtų saugus. Tačiau turiu pasakyti, kad net ir Portugalijos bankai dabar neperka Portugalijos obligacijų. Žuvininkystė Europos, e, Islandijoje sudaro 40 procentų e, eksporto. Nežinau, ar Islandija tikrai norės įstoti į Europos Sąjungą. Taigi net ir po bankininkystės krizės Islandija, kaip ir Junktinė karalystė, tikrai labiau užloštų nestodama Europos Sąjungą. Ačiū, biški, šiek tiek sus, susipainiojo dėl melagių dienos, šiandien balandžio 6. Jūs atrodo galite paskelbti melagių dieną, kada tik norite. Na, kaip ten bebūtų. Ponas Grifinas, vieną minutę. Kaip dažnai girdome, šis diskusija neturi jokio ryšio su tikrove ar demokratija. Dauguma kalba tarsi e, Islandijos įtraukimas į ES juodąją skylę jau įvykęs. Tačiau apklausos rodo, kad e, žmonės nori išlaikyti savo nepriklausomybę. 75 procentai žmonių nepasitikė ES tai yra išmintinga. Vienintelė partija, kuri pasisako už uh, įstojimą į Europos Sąjungą, jos populiarumas mažėjo nuo 30 iki 18 procentų. Taigi atrodo, kad elitas e, nori stoti į imperiją, o žmonės nori nepriklausomybės. Tai gali remti, lemti ir e, revoliucijos situaciją. Galite sveikinti save sėkme darybose kiek tik norite, tačiau E, tai gali būti lemtinga ir fatališkas žingsnis. Ir mes tikimės, kad Islandija pagaliau bus laisva. Ponas Svensonas, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Islandija be abejo nedidelė tauta ir netokios didelės jos pajamos, tačiau tuo pat metu jie yra svarbi didelė tauta. Es, Estijos, Islandijos tradicija ir kultūra yra labai e, turtingos ir ekonominė situacija daugeliu atžvilgių netgi geresnė negu kai kur pas mus. 2008 metais be abejo šalį ištiko ekonominė finansų krizė, bet tą patyrė ne tik mažoji Islandija ir kitos šalis tą pat patyrė. Ir mažoms tautoms, kuriuose pavyzdžiui, kurią sudaro 300 tūkstančių tik tai gyventojų, em, iš tokių krizių išbristi be abejo ypač sunku. Suprantu, kad Islandijai um, svarbus jos žuvininkystės interesai, ištisos kartos gyvena iš žvejybos šioje šalyje ir turime atsižvelgti į tai, kad kalbame apie mažą tautą, o ne apie didžiulę imperiją. Islandijos situaciją be abejo reikia atidžiai patikrinti, bet manau, kad e, Islandijai su daugeliu dalykų pavyko susitvarkyti dar geriau negu kai kurioms kitoms šalims. Manau, ponė pirmininkė, kad Norvegijai būtų galima patarti labiau priartėti prie mūsų, kaip tą daro Islandija štai dabar. Thank you, Mr. President, and thank you. Pone Staler, vieną minutę. Ačiū pranešėjui pasiūlymas dėl rezoliucijos, kuris mums pateiktas, yra subalansuotas, apriepiama visi pažangos ataskaitos aspektai. Ir Islandija daugelėje dėrybinių skyrių greitai daro pažangą siekdama narystės. Labai svarbi yra tyrimo komiteto, e, svarbus tyrimo komiteto vaidmuo žlugus Islandijos ISAI bankui. Galbūt e, valstybės narės galėtų vadovautis Islandijos pavyzdžių šių, šiuo e, požiūriu. Bet vis dėlto yra dar du neišspręsti klausimai. Tai yra skumbrių klausimas ir ISAIP. Tikiuosi, kad šios savaitės pabaigoje baigsis ši saga. Vis dėlto manau, kad reikia antro referendumo E, net ir po e, Islandijos parlamento pateikto patvirtinimo. Skumbrių kvotų klausimas e, yra labai svarbus, reikia išspręsti žuvininkystės klausimus, tai lems dėrybų sėkmę. turiu pasakyti, kad um, noriu palinkėti sėkmės antrajai um, asamblėjai, kuri vyks birželio 6-7 dieną reikia vykė. Ponas Stevensonas. Labai ačiū pirmininkė. Aš e, labai džiaugiuosi, kad didžioji dalis Islandų per nuomonių apklausą pastaruoju metu pareiškė, kad jie nenori stoti į Europos Sąjungą, nes jeigu atvirai išnekant, tai kamgi jų mums čia reikia, ką jie iš tiesų atneš tai Europos e, grupiai, valstybių grupiai. Jų ekonomika žlugusi, bankai įsiskolinę, vulkanai oro erdvę uždarė devinioms dienoms. Aš manau, kad Islandai už tai turės atsiskaityti, jeigu vėl tai vyks. Ir dabar jie bando e, eikvoti mūsų skumbrių e, išteklius. 306 e, tonas Šiaurės rytų Atlantos kumbrės Islandai E, suniokojo. Šiemet tūkstančius tonų taip sunaikins. Tai apie kokį tvarų žuvininkistės tvarkymą mes galime kalbėti. Jie e, giriasi, kad turi subalansuotą žuvininkistės sistemą, tačiau juokiasi iš mūsų žuvininkistės politikos. Iš esmės tai yra nusikalstama, tai yra nelegalus žvėjojimo būdas ir jokių būdų negalim kviesti jų Europos Sąjungą. Ačiū. Kadek, pusantros minutės monsieur le commissaire monsieur le président chers collègues ačiū pone pirmininke pone pirmininke pirmiausia kaip įprasta pasakysiu kad a, e, parlamentas a, e, posėdžiauja strasbūre e, Žuvininkystės komiteto Islandijos klausimas labai rūpi ir neseniai vykusios ES ir Islandijos dėrybos buvo visiškas žlugimas. Kiekviena pakrančių valstybė rūpinasi šiuo klausimu. Nuo 2010 metų Islandija prašo vis aukštesnių kvotų ir pasarojų metu matėme, kai buvo perpaskirstyti e, žvejybos ištekliai pagal geografinę sistemą dėl klimato kaitos. Kaip ką tik sakė ponas Stevenson, e, Islandija padidino savo kvotą 2010 metais nerealiais skaičiais, daugiau negu 600 procentų. Tai yra absoliučiai nepriimtina. ES dirba, Islandija dirba vienašalių pagrindų ir prieš ES žvėjų interesus. Mes negalim net pradėti dėrybų su Islandija, negalim su tokiu vienašaliu sutarimu susitaikyti. Reikia stengtis konfliktą kuo greičiau suderinti tarp ES ir Islandijos. Islandija turi savo žuvininkizės politiką, ji nenori prisijungti prie bendrosios ES žuvininkizės politikos. Aš manau, kad Islandija čia labai pavojingais žaidimus žaidžia, primesdama mums sąlygas, kurios yra visiškai neprimtinos. Mes turime teikti realistiškesnį pasiūlymą. Niekas niekas nenori, kad e, būtų žvėjojama per daug ir kad skumbrių ištekliai žlugtų. Tai būtų žalinga visiems. Todėl aš paskatinčiau Islandiją būti lankstesnė ir drąsesnė e, šiuose dėrybose ir skaidriau diskusijas organizuoti. Periname prie spontaniškų pasisakymų. Panas Kozlovskis pirmiausia. Ačiū, panie pirmininkė, norėjau nuoširdžiai pasveikinti Islandiją su šalies kandidatės statusu. Europos Sąjungoje, kaip matome iš komisijos komunikato, Islandijos pasirengimas įstoti į Europos Sąjungą yra pakankamai geras, tačiau negalime pamiršti, kad naujos valstybės įstojimo į Europos Sąjungą sąlyga turi būti vyriausybės ir gyventojų parama. Todėl manau, kad uh, Suomijos informavimo <clears throat> strategija gali užtikrinti Islandijos gyventojų paramą narystę Europos Sąjungoje. Lenkijos patirtis parodo, kad e, čia e, didelį vaidmenį gali atlikti ne tik vyriausybės rengiamos akcijos, tačiau taip pat nevyriausybinės organizacijos, tarptautinio bendravimo projektai vietinių ir regioninių lygmenių. Ačiū. Domnule președinte. Paslūgan. Pana pirmininkė komisijos nary. Islandija investavo labai daug į švietimo, mokslinis tyrimus ir plėtrą. Norėčiau padėkoti Islandijos vyriausybė už tai, kad pritarė Lisabono strategijai ir dalyvavo jos įgyvendinime. Islandija buvo patvirtintas e, strategijos e, Europos Sąjunga 2020 nuostatos, aš manau, kad e, įstojus Islandijai sustiprės Europos Sąjungos vaidmo Arkties regione, bus galima veiksmingiau kovoti su klimato kaita, daugiau dėmesio skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Labai svarbu stiprinti dialogą su pilietinės visuomenės struktūromis ir stiprinti dialogą tarp Islandijos ir ES. Rekomenduočiau Islandijos piliečiams palaukti, kuo baigsis darybos prieš užimant galtinę poziciją. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Manas Reipo, mes taip pat pritarėme Islandijos piliečių norui įstoti Europos Sąjungą, tai patvirtina, kad Europos Sąjunga vis dar lieka patraukli, Europinė, Europinė integracija yra e, gerovės ir saugumo bei stabilumo prielaida. Galbūt e, Islandijos siekia įstoti ne paskutinį vaidmenį atliko ir ekonomikos krizė, tačiau būtina išvelgti ir Islandijos pridėtinę vertę Europai. Reikia prisitaikyti Islandijai prie ES teisino. E, galiausiai galbūt netgi prisitaikyti Islandijai prie tam tikrų NATO reikalavimų, Tačiau manau, kad Islandija atitinka narystės sąlygas ir pasisakau už aktyvę diskusiją dėl Islandijos narystės. Ačiū pirmininkė, ponė Nevedalova. Dėl ekonomikos e, pažangos ataskaitos e, turime pažymėti, kad Islandija atitinka visus reikalavimus, yra laisvos prekybos e, zonos e, narė. Ir užima lyderės pozicijas daugelį sričių, nepaisant jos pakankamai tvirtos ekonomikos, finansų sektorius, finansų sektoriaus padėtis kelia nerimą Islandijoje, ji gerėja, tačiau pakankamai lietai. Islandija sugebėjo pažaboti infliaciją, tačiau nedarbo lygis nuolat didėja. Aš taip pat sveikinu ir pritariu Islandijos pastangoms sustiprinti teismų sistemos nepriklausomumą. Islandija atitinka ES standartus, dalyvaudama Erasmus Mundis programoje, kitose programose, tai yra stabili demokratija, turinti stabilias institucijas. Ačiū. Dabar steiksime žodį komisijos nariui Fiulė kalbėti penkias minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Šiandienos diskusija paaiškėjo, e, parodė, kad ji yra produktyvi Ir išaiškėjo, kokių žingsnių Islandija reikia imtis, kad dėrybos baigtųsi pozityviai. Kaip pripažįstama šiandien aptartoje rezoliucijoje ir komisijos pažangos ataskaitoje paskelbtoje praeitų metų lapkričio mėnesį, Islandija yra labai daug pažengusi siekdama, narystės, siekdama patenkinti narystės prievolės, tačiau vis tik dar reikia padaryti gana daug e, dėl tam tikrų aiškiai įvardintų klausimų. Daugelis jūsų paminėjote skumbrės problemas. Nors e, ši problema iš esmės yra susijusi su skumbrės išteklių valdymu Šiaurės rytų Atlanto vandenyne. E, ir dėl to tarėsi visos susijusios pakrančių valstybės. Aš norėčiau išsakyti e, tokią komisijos nuomonę. Mes nusivylėme pažangos toka per pastarąsias konsultacijas šiuo klausimu. Labai ženkliai skiriasi e, dėrybų šalių nuomonės, ypač ES ir Norvegijos, bei Farerų salų ir Islandijos. Atitinkamai jos laikosi savo pozicijų. Šių išteklių tvarus valdymas yra labai svarbus mūsų žuvininkystės pramoniai, todėl Europos komisija ir toliau aiškinsis visas įmanomas galimybės pasiekti subalansuotą supaus, pasiaus sprendimą, E, su pakrančių valstybėmis, kurioms rūpi skumbrių išteklių klausimas. Gerbiami parlamentarai, šiandien Islandija įžengė į lemiamą laikotarpį, kai narystės e, priartėjimo tempas priklausys nuo pačios Islandijos e, ryšto. Mes kartu ją remsime ir e, tikimės, kad Islandija parems tuo pačiu metu ir jos žmonės. Islandija gali pasiekti realios pažangos, eidama link ES. Ačiū gerbiamas komisijos nariai. Toliau žodis suteikiamas. Pone Giori, tarybos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamos ponios, gerbiami ponai, dėkoju už tokią įdomią diskusiją. Jūs uždavėte daug klausimų ir tie klausimai patvirtino mano įsitikinimą, kad komisija turėtų labai subtiliai ir jautriai nagrinėti tuos klausimus. Per po praėjusių e, susitikimų su, su Islandijos atstovais mes gavome informaciją iš pirmų lūpų ir tikrai yra dar nuomonių skirtumų dėl žuvininkystės. Ir aš tikiuosi, kad visus jautrius klausimus komisija spręs skaidriai. Esu įsitikinusi, kad Europos parlamento nariai gaus visą reikiamą informaciją. Taip pat e, man labai džiugu, kad diskusijos metu niekas nesuabejojo tuo, kad Islandija yra valstybė turinti demokratijos kultūrą